Uh, Mėly kolegos, laikas pradėti. Visų pirma, norėčiau pasveikinti atvykus komisijos narį Karmenų e, Vela. Ir iškart norėčiau pradėti diskusijas. Tam neturime daug laiko, nes komisijos narys jau penktą valandą turi iš, vykti. Nu, mes jį pasikvietėme tam, kad padiskutuotume apie ES biologinės įvairovės politiką. Tad visų pirma, norėčiau perduoti žodį komisijos nariui, o tuomet e, suteiksiu žodį kardina, koordinatoriam, kad čia galėtų užduoti klausimus, juos atsakyti ir tuomet bus antras diskusijų ratas. Taigi iškart perdodu žodį komisijos nariui, e, kad šis tartų savo e, įžanginį žodį. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Visų pirma, dėkoju, kad mane čia pasikvietėte ir suteikėte galimybę pristatyti pranešimą dėl gamtos būklės Europos Sąjungoje. Šis pranešimas komisijoje buvo pristatytas prieš keletą savaičių. E, šis pranešimas labai svarbus tinkamumo patikrai e, vykdant ir taip pat yra susijęs su e, vidurio laikotarpio apžvalga. Apie tai taip pat pakalbėsiu. E, visai neseniai, gegužės mėnesį, diskutavau su aplinkosaugos ministrais, tad šiandien džiaugiuosi turėdamas galimybę šios klausimus aptarti ir su jumis. Pradėkime nuo pranešimo dėl gamtos būklės. Tikrai galime juo didžiuotis, nes šis dokumentas yra labai plataus užmojo, buvo surinkta nepaprastai daug medžiagos apie. Um, e, įvairias um, rūšis ir taip pat buveinės um, iš valstybės narų ir ES institucijų. Visų pirma, norėčiau padėkoti Europos aplinkos agentūrai, kad ši surinko visus šios duomenis ir išanalizavo. Tad kokigi, kokias išvadas galėtume padaryti iš šių duomenų? Europiečiai savo gyvenamąją aplinką formavo ištisus šimtmečius. Tačiau būtent pas, pa, per paskutinį šimtmetį pasikeitimai ypač išriškėjo dėl intensyvaus žemės ūkio, dėl infrastruktūros plėtros, miestų plėtros bei taršos. Visa tai turėjo drastiškų pasiekmių gamtai. Tad e, rengiant su gamta susijusius teisės aktus, e, mūsų pagrindinis tikslas buvo sustabdyti šios neigiamus pokyčius ir atkurti e, natūrales buveinės, kad užtikrintume įvairių rūšių išgyvenimą ateityje. Tai iš tiesų labai sudėtinga užduotis ir jūs man pritarsite, kad ir šiandien mes turime dėti daug pastangų, kad tai būtų pasiekta. Na ir gera žinia ta, kad mūsų su gamta susijusių direktyvų įgyvendinimas šiandien jau duoda vaisių. Pavyzdžiui, ūdrų populiacija vėl didėja, taip pat atsigauna ir kai kurių paukščių populiacijos e, pradėtos atkūrinėti natūralios buveinės pagal LIFE programą. Paminėkime ir Natura 2000 e, saugomų vietovių tinklą. Jis taip pat nepaprastai svarbus e, mūsų teisės sistemoje. Dar viena gera žinia. Mes e, nustatėme, kad šis tinklas padėjo išsaugoti buveinės ir rūšis, padeda jas apsaugoti, nors jos ir joms ir šiandien grėsia išnykimas. Taip pat pastebima, kad ap, apsaugomose vietovėse gyvenančios rūšis šiandien laikosi geriau negu kitur. Vis dėlto ir toliau biologinė įvairovė mažėja, mažėja įvairių paukščių ir gyvūnų populiacija. Tad e, Šiuo metu investicijos į gamtą jau pradeda atsipirkti. E, buveinės atkuriamos, e, e, populiacijos atkuriamos, taip pat stiprinamos ekosistemos. Tačiau pažanga nėra pakankama siekiant pasiekti tų tikslų, kuriuos mes nusistatėme pagal ES biologinės įvairovės strategiją. Tad kokios yra didžiausios problemos? Bendra situacija labai aiški. Kalbant apie e, dirbožėmį, e, žemės ūkis turi e, daug įtakos. Kalbant apie jūrų išteklius, turime kalbėti apie taršą ir šių išteklių neefektyvų naudojimą. Tad turime pagalvoti, kokių priemonių turime imtis, kad sėkmingai išspręstume šiuos esminius klausimus. Viena galimybė būtų naudotis ES e, fondais, kurie suteikia galimybę e, atkurti ir valdyti e, mūsų išteklius pagal Natūra 2000 tinklo galimybės. Valstybės narės taip pat prisideda prie ES gamtos ryties teisės aktų įgyvendinimo. Šiandien praėjo 20 metų nuo buveinių direktyvos įgyvendinimo, tačiau tenka pastebėti, kad daugybėje Natura 2000 priklausančių vietovių vis dar nėra aiškiai apsibrieštų tikslų. Kalbant apie e, saugomas jūrų teritorijas, e, tai taip pat yra svarbi problema susijusi su žuvininkystės ir jūrų politika. E, Pastebime, kad vis dar yra daugybė pažeidimų šioje srityje, tad reikia imtis daugiau mm, pastangų, daugiau priemonių ir su tuo, žinoma, yra susijusi ir tinkamumo patikra. E, prieš kalbant apie šią patikrą, norėčiau pabrėžti, kad e, ponas, kaip e, ir ponas Timermanas pabrėžė, Komisijos tikslas tikrai nėra sumažinti e, gam, su gamta susijusių teisės aktų e, poveikį. Ir tai mes, tokią poziciją mes pakartojame ir neformaliame ministrų susitikime gegužės mėnesį. Aš puikiai suprantu, kad vis dar yra tam tikrų nesklandumų, kalbant apie refit e, sistemą. E, Ir nemažai iš jūsų e, manęs teiravosi, kaip galėtume pagerinti paukščių ir buveinių direktyvą. Sakyčiau, kad visų pirma reikia pabaigti e, viešųjų, kon, e, viešai konsultavimuose procesą, įvertinti padėtį ir tuomet neskubant apgalvoti e, esamas problemas ir tik tuomet jas spręsti. Šiandien jau galiu pastebėti, kad e, įvairios suinteresuotosios šalis e, yra pasiryžę veikti, turiuomenį ne tik nevyriausybinės organizacijas, bet ir ūkininkus, e, žvėjų organizacijas, medžiotojus ir kitus asmenis. Tad aš tik tikiu, kad mūsų atliktas įvertinimas padės padaryti rimtas išvadas ir mes rasime pačią, patį efektyviausią būdą kovoti su dabartinėmis problemomis. Taip pat norėčiau pridurti, kad mano kolegos iš valstybių narių visiškai remia šią poziciją, tad manau, kad ir jūsų e, pritarimo e, galiu tikėtis. E, Konsultavimosi procedūra baigsis Liepos 24 dieną. Jau šiandien gavome e, reakcijų iš 200 tūkstančių žmonių. Tai yra e, didžiausio aktyvumo sulaukus e, konsultavimosi procedūra. Preliminarus rezultatai bus pristatyti Briuselyje spalio pabaigoje. Kviečiu jūs visus dalyvauti šiame renginyje. Na, o E, tinkamumo patikros rezultatai bus pateikti 2016 metų pradžioje. Kalbant apie vidurio laikotarpio apžvalgą, skirtai vertinti biologinės įvairovės strategiją, e, Ši e, patik, apžvalga skirta įvertinti dabartinius trūkumus ir tuomet įvertinti e, politikus, ko reikia imtis siekiant įgyvendinti e, iki 2020-ųjų užsibrieštus su biologinės įvairovės strategija susijusius tikslus. Tai taip pat padės įgyvendinti politikos reformas kitose sritise, pavyzdžiui, bendro žemės ūkio politikos reformą e, ir peržvelgti e, finansinės daugiametės programos įgyvendinimą. Vidurio laikotarpios e, e, apžvalgos rezultatai taip pat prisidės prie tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo. Taip pat manau, jog mūsų e, pranešimas padės geriau suprasti, kodėl kai, kur, kai kurių tikslų mums nepavyksta pasiekti, yra, kokie yra trūkumai. Taip pat yra pabrėžiama biologinės įvairovės ir ekosistemų svarba, tai yra mūsų gamtos kapitalas, į kurį turime investuoti nedelsant. Visai neseniai žaliosios savaitės metu diskutavome ir pritarėme, kad E, šiandien pasikeitimai jau vyksta, tačiau jų nepakanka siekiant 2020 metų tikslų. Reikia dėti daugiau pastangų, ypač e, siekiant e, įtraukti biologinės įvairovės klausimą į kitus, kit, kitų sektorių politiką ir ją įgyvendinti. Tad, Tik taip mes sukursime pakankamą pridėtinę vertę. Uh, Žinau, jog Europos parlamentas planuoja parengti e, pranešimą savo iniciatyvą, aš dėl to labai džiaugiuosi. Mums to tikrai reikia, jeigu norime pasiekti 2020 tikslų. Turime vienu kartu e, galvoti apie tris tvaraus vystimosi dimensijas - ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę. Tik taip mes užtikrinsime e, sveiką ir sėkmingą E, ateitį visiems ES piliečiams. Turime dirbti kartu siekiant e, įvairiapusiškesnio požiūrio į biologinę įvairovę ir ekosistemas turime suprasti, kad tai yra pagrindas norint užtikrinti e, sveikatą ir gerovę. Būtent apie tai diskutavome per žalį, e, žaliosios savaitės metu ir tai yra tema, kuri yra įtraukta ir į darbą susijusiu su e, augimu ir dar, e, darbo vietų kūrimu. Žinau, kad mes turime mažai išteklių visam tam nuveikti. Tačiau mes turime pasirūpinti savo ir būsimų kartų gerovę. Tačiau atveju labai svarbu ir atsargumo principas. Jau geriau e, pagalvoti prieš darant, negu padaryti kažką blogai. Tokiu atveju mūsų ekonomika, augimas ir e, darbai bus daug tvaresni, jeigu jie bus kuriami ir gyvendinami atsižvelgiant ir e, gerbent gamtą. Šiandien mes turime dirbti kartu, įgyvend, e, pagerinti gyvendinamus teisės aktus, skatinti investicijas į gamtą ir geriau valdyti Natūra 2000 tinklą. Ačiū uždėmesi ir nekantriai laukiu jūsų pastebėjimų ir nuomonių. Ačiū komisijos nariui Velai. Na, nu, o dabar pradėkime pirmą diskusijų ratą. Uh, Ivo Belet, but I have to remember that we have Pradėsiu nuo EPP frakcijos atstovo Ivo Belet, bet priminsiu, kad laiko nedaug, nedaugiau kaip dvi minutės kiekvienam kalbėtojui. Ačiū pirmininkė, tikrai labai nedaug dvi minutės. Komisarė, sveikas atvykęs į mūsų komitetą. Dabar paminėsiu biologinės įvairovės strategiją, e, dėl kurios tikslų e, iki 2000 20 ir iki 50 metų valstybės narė sutarė. Mes visi sutinkam, kad turim vis dėlto e, sustabdyti e, ekologinių sistemų e, būklės blogėjimą. Čia jūs pateikėt mums štai šitą peržiūrą, mes ją labai, labai ją įdėmiai peržiūrėjau, perskaičiau, jūs paminėjot paukščių, tam tikrų buveinių padėtį, kuri, kaip sakėt, jūs gera, bet yra ir ne nerimą kelančių um, dalykų. Ir jūs paminėjot, kad reikia investuoti į gamtą. Su tuo mes visi sutinkam. Be to, mes turėtume derinti gamtos ir socialinį ir ekonominį vystimasi. Tad, e, sakykime, kai kalbam apie infrastruktūras, tai tai turim galvoj ne vien kelius, bet, sakykime, reikia kartu e, užpildyti tam tikras geležinkelio linijų spragas. Be to, jūs kalbėjote apie viešą konsultavimąsi. Taip, aš suprantu, kad jūs galite daug detalių nepateikti, dabar negalite pateikti daug detalių, kad jūs domina rezultatas, bet ar jūs pateiksit e, pasiūlymų konkrečių susijusi su tomis jūsų paminėtomis direktyvomis, ar jūs užsimojęs iš vis pakeisti tas dvi direktyvas, ar tiesiog tik tai tam tikrus e, jų straipsnius, turėdamas prieš akis 20 ir 50 metų tikslus. Na ir dar nebūnant e, e dogmatiškam, jūs minėjote įvairias organizacijas žemės, e, e, žemės ūkio, ūkininkų, medžiotojų, aplinkosaugininkų. E, Aš manyčiau, kad e, kalbant apie žemdirbius, tai jie nėra šiaip jau priešai, jie nelaikytini priešais, jie irgi gali padėti išlau, išsaugant gamtą, gamtos išteklius. Tačiau klausimas toks, kaip, kaip, e, kaip elgsitės e, su būtent paukščių ir buveinių direktyvomis, jų pakeitimais. Ačiū. Matijas. Matijas Grotė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Per ES žalėje savaitę mes girdėjom, kad ta natūra 2000 nebūtinai vien tik tai sėtina su sėkme. Natūra 2000 apima daug dalykų - paukščių apsaugą, natūralių buveinių apsaugą. Bet kita vertus, net ir tuose srityse yra nemažai dar e, kas įgyvendinti. Tai, o dabar vėlgi, jūs paminėjot kartu ir turimų teisės aktų peržiūrą, e, būtent patikrinimą, kiek jie pasiteisino. Ir e, Antai mano su savo paties rinkėjais rinkiminėje e, apygardoje mes kalbamės nemažai apie vadinamųjų vandenų pamatinės direktyvos įgyvendinimo padėtį. Ir vėlgi e, reikia tiesiog nustatyti tam tikras teritorijas, kurias reikia saugoti, uh, Tad e, turimas, e, turimos direktyvos ne iki galo įgyvendintos ar netaip lengva jas šiaip jau įgyvendinti, nes yra e, visokių suinteresuotų šalių. Tad vėlgi mes neturėtume kovoti, peštis vieni su kitais, mes turėtume tiesiog tikslų siekti kartu. Uh, Toliau, dėl išlaidų 5,8 milijonų suma minima tam, kad būtų galima e, įgyvendinti direktyvų ir tų programų teisės nuostatas. Bet e, kita vertus, taip mes turėtume plačiau remtis būtent konkrečiais skaičiais per, e, per diskusijas. Nes iš tikrųjų mes e, ir, ir turim drąsiai e, kalbėti apie būtent e, lėšų dydžius, nes iš tikrųjų lėšų niekada, niekada nebus per daug, nes mes kalbam apie aplinkos, apie gamtos apsaugą, gamtos aplinkos, kurioj mes gyvenam. Ta, labai gerai, kad įgyvendinami teisės aktai, tačiau reikėtų saugotis kad e, to, to, tokių tendencijų, kad vėlgi e, tam tikri dalykai e, šiaip jau nuo tam tikrų dalykų būtų atsitraukiama. Tiesiog reikėtų įvertinti realiai dabartinę padėtį. Labai ačiū, Tomas Becker. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir noriu pasveikinti komisijos narį atvykusi į mūsų komitetą tikrai esate širdingai sveikinamas. Aš esu pranešėjas e, šiai temai skirt, e, skirto pranešimo klausimais. Taip, komisija e, dažnai teisi, bet kita vertus vėlgi išgyvenam ekonominės krizės sąlygomis Ir e, vėlgi, tam tikros direktyvos, sakykime, galima būti vertinamos taip, kad jos netgi ir kliudo vystytis, pavyzdžiui, žemės ūkiui. Antai, pasaulio ekonomikos forumas sako, kad jeigu prarastume biologinę įvairovę ar tam tikrus gamtinius išteklius, tai nėra šiaip jau pats e, pati rimčiausia būtų e, netektis e, ekonomikai. Antai mano paties regione, Flandrijoje, apie tai kalbama, sakoma, kad pasitelkiama tokiais argumentais, kad ekonomika prieš ekologiją tai yra žalinga. Tai užkerta keliu, kelią atsinaujinimui, nu, inovacijoms. Bet kita vertus, yra pavyzdžių rodančių, jog ūkio vystimasis ir mm, aplinkosaugos, e, aplinkos saugojimas gali tiesiog eiti petis, petys petin. Net dabar vertinant Mm, vėlgi gamtos padėtį yra tokių organizacijų, e, e, sakančių, kad e, iš tikrųjų mm, pasku, tai yra, turim, reikia imtis veiksmų dabar. Dar vienas dalykas. Buvo paminėtos direktyvos. Tos minėtos direktyvos nėra E, blogos kaip po tokios, tik tai reikėtų pamastyti, kaip būtų galima geriau e, taikyti tų direktyvų nuostatas. Buvo labai malonu man girdėti, kad komisijos vicepirmininkas Timermanas šio mėnesio pradžioj sakė, jog paukščių ir buveinių direktyvos paprasčiausia pasenusios, jas reikia modernizuoti. Bet e, gal e, vėlgi tuo mes užbėgtume į priekį tam bendram e, tei, šios ryties teisės aktų pasiteisinimo įvertinimui. Labai ačiū, ponas Gerbrandi. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui už tai, kad jūs pateikėt, pateikėt pranešimą ataskaitą apie gamtos padėtį. Nekartosiu to, ką sakė prieš mane kalbėję kolegos, tik pabrėšiu keletą dalykų. Jūs pats sakėt, iš tikrųjų ES gamtai e, skirti teisės aktai iš tikrųjų yra sėkmės istorija. Tais atvejais, kai jie įgyvendinti teisingai. Šis dalykas yra labai svarbus. Kitas dalykas. Gamta mums teikia viską, ko mums reikia. Jos vertė neįsiemiama. Tad e, tikrai reikia ją saugoti. Tačiau pranešime kalbama ir apie grėsmę ar grėsmės gamtai ir biologiniai įvairoviai. Ir viena grėsmė įvardyjama tokia žemės ūkis. 50 procentų užima e, dirbamo žemės visų plotų. Tad mes tikrai turėtume glaudžiai dirbti su ūkininkais tam, kad išsaugotume biologinį įvairovę ir kartu žalindami bendrąją žemės ūkio politiką. Mes užsimojom grydinti, tačiau tai visiškai nepasiteisino. E, valstybės narė suskistino, tiesiog sumenkino teisės aktus, bet dabar tokius susilpnintus teisės aktus valstybės narės įgyvendina ir jau tokius susilpnintus ir dar stengiasi labiau susilpninti. Tad mano klausimas toks, ką jūs ketina daryti su Phil Hoganu, žemės ūkio komisaru, tam pagerinti? Dabar, ką pasakyti apie kitas rytis? Taip, mes dabar kalbam apie e, gamtai skirtus teisės aktus ir nediduką biudžetą. O kitos rytis - sanglaudos politika, e, Junkerio investicijų fondas, Gal būtų galima nustatyti griežtesnius kriterijus e, ir kito, kitų tų sričių mano paminėtų politikos srityje. Finansavimas yra irgi labai svarbus, visi žinom, kad mes neturim pakankamai lėšų, tačiau turim 3,4 milijardų eurų e, šiam laikotarpiui ir 22 milijardus eurų pagal e, e, žemės ūkio ir aplinkosaugos sryčiai. Bet kita vertus, vėlgi, ar galima išmatuoti tų, tų, tų lėšų būtent poveikį aplinkai? Aš norėtume, kad jūs e, apie tai pakalbėtume. Ir galutinė pastaba. Ar sutinkat su manim komisarė, kad iš to iš tos e, ataskaitos galima padaryti vieną išvadą, kad mes turėtume e, sustiprinti veiksmus ne vien tik tai teisėkūros srity, bet ir kitose srityse. Ir aš norėčiau padaryti, ar jūs sutinkat, kad reikia tikrai sustiprinti veiksmus ir kitose srityse. Ačiū toliau, ponė Konečna. Dėkoju. Dėkoju už jūsų pristatymą, ponė komisarė. žiūrėsime, kaip vyks viešoji konsultacija dėl to ir, ir reikia išsiaiškinti, ką, kas bus, paskui bus panaudoti tos konsultacijos rezultatais. Būtina užtikrinti, kad tų konsultacijos procesų rezultatai būtų įgyvendinti. Tikiuosi, kad tai bus naudingas dalykas. Mano klausimas būtų toks. Dažnai valstybės narės kritikuojamos dėl to, kad neremia bio įvairovės, kad nesima tam pakankamai priemonių, kad nes, netitinka kriterijų, kuriuos nustatėme ir taip toliau ir panašiai. Tačiau ar žinome tą faktą, kad mūsų politikos nėra pakankamai nuoseklios, mes kalbame čia apie žemės ūkį, tad norėčiau paminėti pavyzdį. Mes valstybėse narėse turime daug pinigų, e, kurie investuojami į pastatus. Ir yra daug tvenkinių, kurie tebe išlieka, kurie prižiūrime. Tai dažnai e, nepadeda išlaikyti bioįvairovės. Kitas pavyzdys - biomasė. Nulatos sakome, kad reikia investuoti į atsinaunančius energijos šaltinius, tačiau žinome ir tai, kad yra tokių valstybių narių, kurios nuniokoja savo e, kraštovaizdį, jeigu perlenkia lasdą, e, bedėdamos per nelik didelės pastangas naudoti atsinaunančius energijos šaltinius. Čia iš tikrųjų galima padaryti didžiulę žalą gamtai. Tad mes matome štai ką, mes parlamente matome, kad yra nepakankamai nusekli politika įgyvendinama. Tad aš noriu ir klausti, ar galima būtų patarti valstybėms narėms galbūt, nes pirmiausia turėtume susitvarkyti pas save, ko gero prieš mokydami kitus. Kitas klausimas. Jūs kalbėjote apie bioįvairovę, apie jo strategiją, apie invazinės rūšis. Tai yra didžiulė problema. Ar galėtumėt labiau pakomentuoti, kas, kaip spręsti šią problemą? Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Kolega Eikaut, prašau. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisarui Vela už tai, kad mums paaiškino, kas ir kaip, ką darysime ir kaip atrodys visas procesas. Manau, kad jau kolegos ir uždavė visus tuos svarbiausius klausimus. Mes e, galime matyti tik tai tai iš tų pasisakymus ir sutis, kad žmonės nelabai tiki tuo, kas daroma. Galime sakyti, na taip, turime pasižiūrėti, kokios direktyvos galiu, kaip jas įgyvendinti, jos ir toliau turėtų rezultatų duoti. Viskas skamba labai gražiai, tačiau už viso to yra akivaizdu, kad yra visokiausių situacijų, kaip kalbėjo kolegos. Ponas Timermanas jau patarė išvadą, kad visą tai reikia modernizuoti. Na taip, taip, viešoji konsultacija tai yra vienas dalykas, bet ką tai reiškia, jeigu jau komisija pateikė išvadas. Tačiau jeigu pažvelgtumėte į tos konsultacijos rezultatus, pamatytumėte, kad buvo pabrėžta ne kartą, kaip brangiai kainuos viso to įgyvendinimas. Ar tai sukurs darbo vietų, ar tai duos naudos. Tad klausimas būtų toks. Kam tie klausimai? Juk didžiausia problema, mes ir žinome, yra ta, kad net ne, neįgyvendinti kaip reikia tie priimti teisės aktai. O jūsų viešojo, viešosios konsultacijos klausimynė neuž, neiškeltas net klausimas, kas manoma apie įgyvendinimą teisės aktų. Ar mes neketiname tik savo užmojį šiek tiek sumažinti? Sakot, kad ne, tačiau kita vertus klausite e, suinteresuotų subjektų, kiekgi kainuos visą tai gyveninti. Tad klausimas, kam visą tai ir, ir kur siekiama patekti. E, nes mano klausimas štai dabar bus labai. Uh, aiškus, kodėl toje vieš, viešojo konsultacijoje tiek mažai dėmesio skiriama teisės aktų įgyvendinimui. Mano supratimu, tai yra didžiausia problema. Ir aš manau, kad mes pirmiausia tai turim pagerinti, o ne tik žiūrėti į tą direktyvą. Mes, jei, žinome, jeigu direktyva duoda rezultatų, tai galbūt taip reikėtų ir daryti, o ne bandyti ją kaip nors sumenkinti. Ir vietoj kokio nors ten ieškojimų kelių, kaip visą tai apeikti, apeiti, apeiti E, tai turėtume geriau direktyvą gyveninti, prieš kuo atveju pasitikėjimas menksta. Ačiū. Kolega Pedičinį, sako pirmininkė, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė. Grįšiu prie to, ką minėjo kolegos. Tad mano klausimas bus labai trumpas. Pranešimas paskelbtas rodo, kad bioįvairovės padėtis Europoje pablogėjo pastaraisiais metais. Yra, aišku, ir sėkmingų rezultatų. Pavyzdžiui, direktyva Natura buvo labai skrupulingai taikoma ir pavyko ap, apsaugoti svarbės rūšis. Vienos iš jų buvo atkurtos, kitos atsirado, pavyzdžiui, lūšis, pavyzdžiui, bebrai. Ir čia paminiu tik vieną kitą iš jų. Dabar norėčiau grįžti prie panašių dalykų, kaip minėjo ponas Eichhaut. Kokiu veiksmu ketina imtis komisija atžvilgių tų valstybių narių, kurios uh, E, netaikė tinkamai direktyvos ir kurios trukdė savo piliečiams pasinaudoti tos direktyvos privalumais. Ačiū, pirmininkas. Ačiū. Pone komisarė, šodis jums atsakyti. Dėkoju. Pirmiausia, ačiū už jūsų įdomius klausimus. Pradėsiu nuo klausimų, kur uždavė Ivo kad dėl pažangos, e, tai norėčiau pasakyti labai aiškiai. Pirmiausia, mes turime aplinkos saugos ataskaitos būklę, paskui natūra e, dokumento būklė, kaip jau buvo pasakyta, ir na taip tenka pasakyti, kad pažangos yra pasiekta. Tačiau net jeigu jos ir buvo pasiekta, buvo pasiekti ne visi tikslai. Ir be to viso abu pranešimai e, yra tokie, kurie įspėja dėl štai ko, jeigu ateityje mes ir toliau elgsimės taip kaip iki šiol, kaip įprasta, tai problemos tik didės. Tad mano klausimas pirmas būtų toks. E, peržvelgus šių abiejų e, ataskaitų rezultatus, ar ir toliau elgsimės kaip įprasta? Juk tai svarbu visiems, ne tik man. Visi esam susirinkę ir turime spręsti kartu, turime visi kartu tartis ir turim sprendimus. Kai dėl tos viešosios konsultacijos, aš manau, kad tikslas tebelieka štai koks. Kaip mes sieksime iškeltų tikslų. Ivo taip pat minėjo ūkininkų aspektą. Grįšiu dar prie jo šiek tiek vėliau. Na taip, sakėte, kad ūkininkai yra mūsų sąjungininkai ir mūsų geriausi bičiuliai. Na gerai, gerai, tačiau noriu pasakyti, kad geri ūkininkai yra mūsų bičiuliai ir sąjungininkai. Tačiau turime suprasti, kad tam reikalingas geras žemės ūkis, geras ūkininkavimas. Ir yra blogo ūkininkavimo pavyzdžių. Ir visą tai reikia tinkamai valdyti. Maties. Ačiū už klausimą, kai dėl Natura 2000 taip. Buvo pasiekta pažangos, ypač kalbant apie žemės panaudojimą, bet kai kalbame apie bioįvairovę, mes visada pamirštame, kad turime nepamiršti bioįvairovės aspekto. 70 procentų likusios planetos juk irgi būtina saugoti įvairovę, ne tik pas mus, pas mus jūs 30 procentų, kitur 70. Mūsų E, vandeninvaros siekia 4 procentus. Tas su, pritariu Maties. Nebūtina tik įvertinti būklę ir spręsti žengti žingsnį atgal. Turime tiesiog pasižiūrėti, kokia galėtų būti mūsų ateitis. Padarėm klaidą. Ir dabar bandome pasižiūrėti, ar egzistuojantis teisės aktai iššūkiams spręsti šių dienų tikslai ar atitinka mūsų lūkesčius. Svarbu, kad ryto, svarbu pabrėžti, kad rytaus iššūkiai bus didesni negu šios dienos. Turime nustoti galvoti tik apie šiandieną, turime imti galvoti apie ateities iššūkius. Tai yra tikslai, projektai, kurie gali padėti mums pasiekti sėkmės. Žinau, kad Maties, pavyzdžiui, sėkmingai dirbo savo apygardoje sprendžiant vandens projekto įgyvendinimą. Kai kalbame apie e, sąnaudas ir gaunamą naudą, galiu pasakyti, kad tas santykis buvo geras, tačiau ne tiek, kiek norėtųsi. Dažnai Viskas yra įgyvendinta tik kalbant apie pinigus. Nes, pavyzdžiui, į, įvendesuojama 100 piniginių vienetų, o nauda siekia 80 ar 115. Tad manau, kad šiuos aspektus taip pat dar turime permastyti kolega Mesmaker. Manau, šiuo klausimu dar padiskutuosime ateityje. Jūs kalbėjote apie ekonominio spaudimo suvokimą. Gaila, tačiau yra toks suvokimas, kad, na, aplinkosaugos dalykai trukdo plėtotis ekonomikai. Tačiau tas suvokimas keičiasi ir turime kovoti už tai, kad jis keistųsi dar greičiau. Šiandien Daug žmonių, ypač jaunesnių, supranta, kad mūsų ekonomika priklauso nuo mūsų bioįvairovės. Paimkite bet kokią bet kokį, pavyzdžiui, pagamintą produktą ar panašiai ir galite pasižiūrėti, kad e, iš gamtos gaunamos žaliavos, e, iš bioįvairovės pasisemiama įvairiausių žaliavų idėjų ir panašiai. Tad jeigu tos jos jos e, nesaugosim, tos bioįvairovės nesaugosim, tai tuomet tai tiesiogiai kirs per mūsų ekonomiką. Galiu patvirtinti, kad netgi siautėjant kriziai augo tie sektoriai, kurie priklausė žaliajam sektoriui, kurie augo sparčiausiai, net krizės metu. Tad štai tas supratimas, kad aplinkosaugos e, dalykai trukdo aukti ekonomikai, yra pasenęs požiūris. Mes esame teisės aktų leidėjai, mes diskutuojame, teikiame siūlymus, e, siekiame, kad mūsų teisės aktai būtų gyvendinti, tačiau štai privatus sektorius suvokia tai. Ir kaip privatus sektorius supranta, kad mums visiems yra būtina saugoti bioįvairovę, jie ima į tai investuoti ir privatus sektorius jau investuoja į visą eilę žaliųjų sektorių. O kai įgyvendinimo, aš visiškai pritariu. Įgyvendinimas yra susijęs su, su kai kuriais sektoriais, kur užmojus galėtų būti ir didesnis. Godų Gerbrani galėčiau pasakyti štai ką. Taip, dabartiniai teisės aktai leidžia pasiekti rezultatų, tačiau, kaip sakiau, tas rezultatas gal nėra toks, kad jau sakyti visi tikslai yra pasiekti. Svarbu, kad prieš žvelgiant į kažką kitą, pirmiausia išsiaiškitume, kaip yra gyventi mūsų teisės aktai. Natūra. Ir gamta yra vienas iš svarbiausių dalykų mūsų gamtoje. Mes nuo jos esam visiškai priklausomi. Natūra gamta atsiprašau, leidžia mums suteikti visą eilę paslaugų ir mm, dažnai tai jos yra nemokamos. Mes esam tie, kuriems reikia gamtos. Dar labiau negu gamtai mes esam reikalingi. Kuo mes gražiau elgiamės su gamta, tuo gražiau elgesi gamta su mumis. Ir atvirkščiai, jeigu mes elgiamės blogai, jinai su mumis elgsis blogai. Kalbant apie žemės ūkį, pritariu jums. Turime žiūrėti, kas ir kaip. Turime skirti gerą ir blogą ūkininkavimą, gerus ir blogus ūkininkus. Mes es, esame pasirengę atlikti reikiamą peržiūrą. Tur, turime jau pavyzdžių apie tai, kiek ruošiasi e, E, pagal bendrosios žemės politikos priemonės ūkių įgyveninti žalinimo priemonės. Mano mintis yra štai kokia. Jeigu mes kalbam apie tai, kad nebeliktų subsidijų, ar kalbėtume apie energetiką ar panašius dalykus, mes galime nustoti subsidijuoti tokius dalykus, kur mes manome, kad subsidijos nereikalingos. Tačiau jeigu mūsų subsidijos iš tikrųjų kenkia mūsų dirbožėmiui, mūsų vandeniui, tai tokių subsidijų neturi būti, nes tai tiesiog žudo mūsų žemės ūkį. Kai dėl bendro darbų su kolega Ferhoigenu, noriu pasakyti, kad diskusija prasidėjo, turime imtis veiksmų abu kartu. Noriu pasakyti, kad pranešime yra pasakyta, jog turime dėti reikiamas pastangas ir kai žmonės klausia manęs, ką aš darysiu, aš atsakau, tai nebus kažkas, ką aš turiu daryti, juk turim dirbti visi prie tų dalykų, tada taip reikėtų ir kelt klausimą, ką mes visi darysim, o ne ką aš darysiu. Kolegė Konečna ką darysime su konsultacijų rezultatais. Manau, kad procesas šis labai svarbus. Mes negalime priimti sprendimų, nesižvelgia įvairius komentarus, įgautas idėjas ir taip toliau ir panašiai, kurie bus pareikšti konsultacijos metu, kai kurios valstybės narės nulatos yra kritikuojamos dėl to, kad neremia bio įvairovės. Ir štai čia Turime dėti tolesnės pastangas. Turime atlikti tolesnę stebėseną. O kai dėl ne, ne, ne visai gerų teisės aktų, ne nuoseklių teisės aktų, manau, kad visiems yra tie patys. Jų įgyvendinimas tai gali būti nuoseklus ar nenuoseklus. Turime 28 valstybės narės ir jos juda 28 skirtingais greičiais jeigu norime pasiekti didesnių tikslų, gauti geresnių rezultatų, turime išsiaiškinti, kokios valstybės atsilieka, jeigu tokių yra, kodėl taip yra, turime išsiaiškinti ir išsiaiškinti, kaip galėtume jums padėti. Kai dėl invazinių rūšių, taip, tai yra svarbus klausimas, mes sprendžiame jį. Klausimas šis yra labai svarbus. Šiandien matome neigiamas pasiekmes tų dalykų, kurie prasidėjo prieš 10, 15 ar 20 metų. Mes nepajusime jų e, poveikio neigiamo iš karto dabar, bet tos neigiamos pasiekmes pasiunta paprastai e, vėliau ateityje. Kolega Eikaut, kai dėl to, kad žmonės neva netiki tuo, ką mes darome. Jeigu iš tikrųjų kažkas trukdo mums dirbti kartu, ir jeigu kažkas padeda žengti į priekį, aš manau, kad be abejo viso to pagrindas yra pasitikėjimas, tad laikas pradėti vienas kitais pasitikėti ir kalbėti labai atvirai. Jūs sakėte, kad žmonės, pavyzdžiui, nepasitikė Europos komisiją. Tada aš norėčiau paklausti to paties. Ar jūs pasitikite Europos parlamentu? Ar, ar Europos parlamentas gali suteikti tas pačias garantijas, kad nežengsime žingsnio atgal, jeigu kalbėsime apie šios direktyvos įgyvendinimą. Tadgi, taigi laikas pradėti vieni kitais pasitikėti. Jeigu jūs nepasitikit savo kolegomis parlamente, tai nepradėkite peikti Jurgeno, manęs ar Džanio ar ko nors kito. Tiesiog e, tokiu atveju laikas pradėti atvirai kalbėti ir išleisti džiną iš butelio. Ir taip, ponas Timermanas e, pasakė savo nuomonę, aš daviau tam tikras garantijas, mes nesimsim veiksmų tol, kol nebus pasiekta reikiamo konsensuso. Kalbėjome apie įgyvendinimo trūkumą ir apie įgyvendinimo kainas taip pat. Aš nekalbu čia apie sąnaudas įgyvendinimo, aš kalbu apie tai, kokios sąnaudos gali būti tada, jeigu teisės aktai nebūtų įgyvendinami. Nes tos sąnaudos bus daug didesnės, tad mano argumentas yra toks. Na, nekalbėkit man apie gyvendinimo sąnaudas, bet pasakykite, kokius bus sąnaudos, jeigu neįgyvendinsit teisės aktų. Nes, jis, nes tos sąnaudos visada didesnės. Mūsų teisės aktai apibrėžia tam tikras politikas, tačiau, kai pažvelgime į šią ataskaitą, kai pasižiūrime aplinkosaugos ataskaitą ir kai žiūrime į tarpinės peržiūros rezultatus, kiekvienas iš mūsų gali pasakyti, kad na štai šiuose ataskaitose pasakyta, buvo pasiekta pažangos, ten bus, pažangos buvo nepakankamai Jeigu nieko nedarysim, problemų ateitie turėsim tik daugiau. Jeigu su tom ataskaitom susipažinę mes priimsim sprendimus ir kažką nuveiksim, tai bus puiku, bet čia ne aš vienas turiu spręsti, turim spręsti mes visi. Na ir galiausiai kolega Petičinį kalbėjo apie Europos bioįvairovę, jos svarbą Tai yra svarbu ne tik ES gamtai, mes kalbame ne tik apie mūsų bioįvairovę. Negalima apsiriboti tik savo tarpę. Rytoj kalbėsime apie Europos bioįvairovę, pavyzdžiui, poryt gal apie Kinijos bioįvairovę ar Amerikos bioįvairovę. Mes gyvename vienoje bendroje globalioje aplinkoje, klausimai kyla globalūs, tad ir sprendimai turi būti globalūs. Būtent dėl to ES turės e, globaliau vertinti šios globalius klausimus ir juos spręsti. Ačiū, sako pirmininkas, už jūsų atsakymus. Ir bus dabar antrasis klausimų turas. Norėčiau pasakyti, kad klaus devini Europos parlamento nariai. Bet turime labai nedaug minučių apie 10. Tad klausimai po minutę ir paskui komisaro paprašysiu atsakyti iš karto į visus užduotus klausimus. Hannes Šerija Pyrik, prašau. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil uh, tegen de commissaris zeggen dat ik vertrouwen in hem wil hebben. Ačiū už sutiktą žodį. Eh, Kalbant apie Niderlandus, manau, jog mums tikrai nereikia kažkokių papildomų Natūro 2000 programų nes pas mus aplinka, gamta yra gerai apsaugota, tačiau yra ir tokių ūkininkų, kuriems svarbu, pavyzdžiui, amoniako problema ir kiti dalykai. Ir dėl natūra apsaugos priemonių šiem ūkininkam neleidžiama išspręsti tų kitų problemų. Jiems neleidžiama imtis kitų ekonominių socialinių priemonių dėl aplinkos auginių dalykų. visuomet čia dirbdama suprantu, jog mums reikia visapusiško požiūrio į šias e, problemas. Ir mano regione tikrai yra puikių ūkininkų, puikių piliečių, kurie nori e, būti aktyvus, tačiau jiems visuomet pasakoma, kad tu to ar to negali daryti ir taip jų iniciatyvos yra apribojamos. Ir Timermanas, ponas Timermanas apie tai žino. Žodis ponui Dans. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie realybę ir verslo padėtį. Iš tiesų yra daugybė e, pramonės sričių, pavyzdžiui, anglies pramonės sritis, kur, kurios pasisako už tinkamai gyvendinamus aplinkosaugos e, teisės aktus, nes tai sukuria tikrai daug naudos. Tad kaip užtikrinti tą atitikti tarp realybės, tarp realių poreikių ir įgyvendinamų priemonių. Ačiū žodis poniai Gerling. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie ūkininkavimą jau nemažai kalbėta apie žemės ūkį. Na, labai aišku, kad mes e, suvartojame daugiau maisto negu kad pagaminama ir mano valstybėje e, taip pat yra pagaminama vos pusė to, kas yra suvartojama. Taigi vart, e, gamyba vyksta kažkur kitur. Ir tok, tad galbūt reikėtų platesnio strateginio plano. Nes mes tikrai visi norime paremti e, biologinės įvairovės strategiją, tačiau pakalbėkime tada apie žalinimo priemonės, apie tą maisto gamybą, e, kaip vyksta su, e, kas vyksta šioje srityje. Ar Ar mes ne, neturėtume pagal, pakalbėti apie šią sritį, apie tai, kad ūkininkai turėtų būti e, kad dirbtų intensyviau, gamintų daugiau maisto produktų ir nereikėtų tiek daug e, įsivežti. Ačiū. E, žodis ponui Farijai. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Kalbama apie 2020-ųjų tikslus, tačiau remiantis pastaraisiais duomenimis mes tikrai nepasieksime tų metų tikslų, nes kiekvienais metais prarandame maždaug 3 procentus BVP dėl biologinės įvairovės mažėjimo ir turime imtis tinkamų priemonių, kad mes savo tikslus pasiektume ir kad paukščių ir buveinių direktyvos būtų įgyvendinamos tinkamai, taip pat kaip ir žuvininkystės bei žemės ūkio politika. Šiandien mūsų e, šie sektoriai yra susiskaldę, yra daugybė problemų, netinkamai naudojami ištekliai, tarša, e, biologinės įvairovės sumažėjimas, e, žemės, intensyvus žemės ūkis ir panašiai. Tai tik dar paaštrina aplinkosauginės problemas. Tad ką mes turime daryti, ar daugiau imtis e, teisėkuros iniciatyvų ir priemonių e, be, bendrų lygmenių, ar spręsti tai e, se, sektorių lygmenių, o gal valstybių narių lygmenių. Tad ką Jūs manote apie tai, kaip Jūs manote elgtis? Ačiū. Žodis ponui Ekui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisarui. Ačiū, kad atvykote pas mus pasidalinti savo mintimis. Labai džiaugiuosi, kad pakalbėjote apie ambicingus tikslus. Na, bent jau aš tikrai tikiu tuo, ką sakote. Jūs minėjote gerus ir blogus ūkininkus. Tiesa ta, kad e, geri ūkininkai prisideda prie biologinės įvairovės e, stiprinimo. Na, o jūrose būtent žvėjai e, išnaudoja e, išteklius ir taip mažina bio, bio įvairovę. Žinoma, kiekvienas ūkininkas galvoja ir apie savo gerovę. Tad, na, e, dabar reikėtų kažkaip padaryti, kad šiems žmonėms būtų aktualūs ir bendresni tikslai, bendresni siekiai. Tad e, gal galėtumėte patikslinti, e, kokiu, kada priemonės yra planuojamos įgyvendinti. Žodis ponui Javorui. E, ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Kalbant apie jūsų patiktą ataskaitą, aš pastebiu, kad jeigu ir yra sėkmingų rezultatų, tai tie rezultatai e, yra susiję su tomis rytėmis, kur priemonės buvo įgyvendintos tinkamai. Turime ir komisijos e, darbo grupės projektą e, ir Envi komitetas e, taip pritarė šia, šiai grupiai, kad reikia peržiūrėti dabartinės direktyvas ir imtis pertvarkos. Tad, tad peržiūra labai svarbi. Taip pat E, jūs pabrėžėte e, žaliųjų sektorių svarbą. Tačiau, e, mano manimu, visų pirma reikia peržiūrėti dabartinės direktyvas. Na ir trečia, manau, kad mes galime atverti Pandoros skrynę. nes e, derantis dėl, naujos, e, e, dėl naujų direktyvų nepamirškime ir lobistų įtakos, taigi tikrai pavojus yra didelis. Žodis poniai Evi. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš taip pat turiu abejonių kaip kad ir mano kolegos, dėl ataskaitos, dėl e, gamtos būklės, nes matome, kad iš tiesų situacija blogėja. Net 17 e, procentų ES teritorijos netitinka numatytų reikalavimų. E, yra daug nykstančių rūšių skaičiai tikrai ne, netenkina ir jie yra mažesni negu kad tikėtasi. Tad e, kaip galima būtų užtikrinti dirbožėmio stabilizavimą, kokios politikos galima būtų e, laikytis, e, atsižvelgiant į miestų plėtrą, į urbanizaciją. nes šiandien sėkmingų projektų yra labai nedaug. Galbūt reikėtų skatinti teritorijų apsaugos projektus, nes jų duodama nauda tikrai didžiulė. Taip pat norėčiau pakalbėti apie įvairius pažeidimus. Kiek procedūrų dėl pažeidimų yra pradėta? Taip pat pakalbėkime apie gautas peticijas, kurios gaunamos peticijų e, komitete. E, tai tik įrodo, jog piliečiams šios, šie klausimai rūpi. Ačiū. Žodis poniai Kolilangi. Ačiū, pirmininkė. Ačiū gerbiamas komisarė Vela. Kalbant apie direktyvas ir ataskaitą, sakyčiau, kad šiandien svarbiausia yra pagalvoti, ar teisės aktų leidėjai dar turi pakankamai laiko, kad e, padarytų šios, šias priemonės tinkamomis ir geromis. Aš sakyčiau, kad šios priemonės turėtų veikti visose ES valstybėse. Ir svarbiausia, nemažinti aplinkos apsaugos lygio, kuris yra pasiektas. Iš tiesų, aplinkosaugos rytyje mums dar daug darbo, Tad norėčiau paklausti, kaip jūs, e, gerbiamas komisarė, planuojate elgtis, kad aplinkosaugos teisės aktai nebūtų silpninami e, dėl įvairių biurokratinių dalykų. Ačiū. E, žodis poniai Melijar. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Norėčiau pakalbėti apie žemės ūkį. Šis rytis yra e, tas rytis, kurią ES skiria daug lėšų. Tad aš norėčiau sužinoti, kaip jūs užtikrinsite, kad ekonomikos žalinimas bus e, užtikrintas e, nepažeidžiant su biologinė įvairovė susijusių tikslų. Štai turiu vieną pavyzdį. E, buvo numatyta gegužė. E, paskutinė e, data, gegužės 15, e, dėl e, tam tikrų priemonių žemės ūkija, tačiau paskui paaiškėjo, kad šis terminas buvo per trumpas, kad mes parengtume tinkamas priemonės. Ačiū labai. Bet dėje mes neturime pakankamai laiko išplėtoti labiau šios e, klausimus, tad prašau dabar komisaro atsakyti į visus klausimus bendrai. Taip, e, norėčiau pakomentuoti kolegės iš Niderlandų e, pasisakymą. Aš su, jums pritariu, negalime uh, E, visiems taikyti tų pačių standartų ir sakyti, kad apskritai žemės ūkis yra blogai ar, aps, ar tai yra gerai. Tad e, tai būtų blogiausias galimas požiūris. Mes turime atskirti, kas yra gera ir kas yra bloga. O tuomet kažkas jau turės prisimti atsakomybę. Ponas Dans kalbėjo apie realybę ir jos suvokimą. Kalbant apie ataskaitas dėl gamtos būklės, mano manimu, tai yra vienintelės priemonės e, parodyti, kokia yra tikra situacija. Ir kuomet diskutuosime dėl politinių veiksmų, mes turime ir remtis būtent šiais faktais e, parimtais pranešimais, o ne kažkokia e, klaidingų įsivaizdavimu. Pone Gerling, iš tiesų, e, jūs vėl grįžote prie žemės ūkio klausimo ir mano manimu, Būtent šiame sektoriuje mes turime ir ieškoti išeičių. Kitose sektoriuose e, mums to padaryti nepavyks. Taip, mes galbūt negaminame pakankamai maisto produktų, tačiau mes turime pasirinkimą. Šiandien 80 procentų e, gamtos produktų gaunama iš 30 procentų planetos e, E, teritorijų. Ir dėl to vėl pabrėžiu e, vandenų svarbą. Jūs pritarsite man, kad šis šimtmetis turi būti mėlynasis šimtmetis. Taip, šiandien mums nepavyksta užtikrinti maisto visiems septyniems milijardams gyventojų. Įsivaizduokite, kas bus E, kuomet žmonių bus net 9 milijardai, tuomet e, maisto trūkumo problema bus dar didesnė, jeigu mes nesirūpinsime e, biologinė įvairovė, jeigu neužtikrinsime jūrų ir vandenynų apsaugą ir jų išteklių valdymu. Mes turime ieškoti alternatyvių energijos šaltinių, turime ieškoti maisto gamybos alternatyvų. Ir būtent šiuose srityse ir jūs turite prisidėti savo veiksmais. Mes turime kartu ieškoti naujų galimybių ir turime visiems kartu aiškinti, kad turime elgtis atsakingai aplinkos atžvilgiu. Tad todėl kartu turime apie tai e, kalbėti ir diskutuoti. Na, šiandien Mes, mes turime kalbėti ne apie ekonomiką, apie žvejybą ar kažką kitą, o apie tvarę ekonomiką, apie tvarę žuvininkystės politiką, apie tvarų turizmą ir, kitas, ir apskritai tvarumą. Tai yra vienintelis pažangos kelias. Mes norime ne ne žemės ūkio, mes norime tvaraus žemės ūkio. Mums rūpi e, ne šiaip žuvininkystė, bet tvari e, žuvininkystė. Bet kalbant apie iššūkius kylančius bioįvairoviai. Vienas iš jų tai yra teisės aktų įgyvendinimas. Tai visuomet yra sunku padaryti. Bet Ataskaitose yra įvardinti šie iššūkiai, įvardintos grėsmės ir kliūtis. Pagrindinės trys kliūtis, iššūkiai e, yra žemės ūkis, nes žemės ūkis sudaro 25 procentus e, poveikio biologiniai įvairoviai. Taip pat yra kitų iššūkių Ir tuomet turime susitelkti būtent ties šiomis pagrindinėmis grėsmėmis. Kalbant, atsakant į klausimą ponui Ekui, e, kadagi mes turime pasiekti tų tikslų, e, mūsų e, tikslai turi būti pasiekti iki 2020-ųjų. Tačiau tai nereiškia, kad mes tik 2020-aisiais ir turime pradėti veikti. Jau dabar reikia imtis veiksmų ir kai kur mes netgi vėluojame jų imtis. Na, o vėliausiai tų tikslų turime pasiekti 2020-aisiais. Dėl su gamta susijusių direktyvų. Rezultatai jau matomi, nesikartosiu. Tačiau e, kalbant apie e, tinkamumo patikrą, tai nereiškia, kad reikia viską peržiūrėti. Tiesiog mes turime pradėti konsultavimuose procedūrą ir nustatyti, e, kuriuose srityse mums reikia peržiūros, o kuriuose ne. Tad būtent konsultavimosi metu mes ir e, apžvelgsime visus klausimus. Kalbant apie um, išteklių tvarų naudojimą, tai taip pat labai svarbu, kalbant apie biologinę įvairovę. kalbant apie e, teisės aktų įgyvendinimą valstybėse narėse ir jų e, įsipareigojimus. Mūsų tikslas turi būti, kad valstybės narės laikytųsi šių įsipareigojimų ir tam turime sugalvoti, kaipgi valstybės narės įtikinti tų įsipareigojimų laikytis. Mano manimu, svarbiausia bendradarbiauti. Ir tuomet mums tai pavyks. E, Šiandien ryte mačiau, kaip vyko e, balsavimas dėl žiedinės ekonomikos ir tai tikrai yra padrasinantis ženklas. Ir tikiuosi, kad me, mums pavyks pasiekti savo tikslus. Na, o dabar dėkoju už kvietimą dalyvauti šiame komitete. Ačiū Jums, kad atvykote. Padarykime minutėlės pertraukėlę, kad komisaras galėtų ramiai išeiti, o tuomet perėsime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Thank you very much. Non me lo da sopra. Ah. Okay, dear colleagues. Brangus kolegos, galim pradėti šią posėdžio dalį. Tad kitas darbo tvarkės punktas tai pasikeitimas nuomonėmis e, su pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos lygų stebėsenos centro atstovais. Tad pirmiausia išklausysim pranešimų kuriuos pateiks abu mūsų svečiai. O po to suteiksim žodį ir komisijos atstovams ar atstovai, kad išdėstytų komisijos požiūrį, o po to tada diskusijos. Tad iš karto suteiksiu žodį nežinau kam. Ponui Kečpolui, ECDC, prašom o po to tada suteiksiu žodį kitam stebėtojui. Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena po pietų. Labai ačiū, kad jūs neišėjot iš salės, nes mes kalbam labai svarbu visuomenės veikatai klausimą aptarnėm. Turiu tris svarbus dalykus pasakyti, kad e, vakcinos e, iš tikrųjų veiksmingos, jos labai saugios, ir kad Europoje mes nepakankamai skiepijam gyventojus, norėdami pasiekti tai, ko norim pasiekti. Šiame amžiuje mes dažnai pamirštam, kokios rimtos tokios lygos, būtų galima, kuriams galima užkirsti kelią vakcinomis e, pavojingos. Ir čia štai Max e, fotonuotrauka jaunuoliu. E, atsiprašau, technika neveikia. Maksas kentė nuo tymų, jis nebuvo vakcinuotas, skiepintas ir, ir, ir po to tymai, tymai e, vėlgi e, pasireiškė labai tokia ekstremalia forma e, ir 2012 m. spalio mėnesį Maksas dėja mirė. Ir jo atvejis iš tikrųjų primena, kad tokios rimtos užkrečiamos lygos yra dažnai ir mirštamos Antai dabar buvo e, Ispanijoje užfiksu prieš kelis mėnesius difterijos e, atvejis, kuris, e, kuris vėlgi per kelis tiesiog mėnesius nužudė. Na ir dabar imantis veiksmų, tai vėlgi šiaip jau kyla tam tikrų sunkumų, nu, nustatant gydimą Ir mes turim pripažinti štai ką. Jeigu mes šiandien nekeisim padėties, tai tada ateity mums ims trūkti ir antibiotikų. Tad vakcinos darosi šiame kontekste dar svarbesnės. Kaip jau sakiau, vakcinos labai veiksmingos. Štai čia dabar matot padėtis tymų, raudonukės ir keulytės. Ir matyti, kaip naudojant vakcinas, e, kaip įspūdingai sumažėjo tokių lygų atvejų. Tad matyti, mat, mat, matyti, kaip iš tikrųjų pasikeitė sveikatos padėtis šituo požiūriu. Tad čia ne vien tai, kad matom mažiau vaikų kenčiančių nuo timų, raudonukės, keulytės, mažiau vaikų skaičius, technologija neveikia. Tikiuosi, gal, skaitot tai, kas yra ekrane. Bet kartu mažiau e, reiškiasi atvejų tų minėtų lygų, kurios, e, kurio, kurių šiaip jau, e, kurių, mm, kaip sakant, su šalutiniu labai rimtų poveikiu. Tad vėlgi, kaip sakiau, vakcinos labai veiksmingos Be to, be to dar paminėta, aš pats iš jungtinės karalystės ir, ir štai plinta gyventojų baime dėl būtent vakcinų nuo e, timų raudonukės. E, Ir kita vertus moksliniai tyrimai iš, išsklaidė tokias e, nepagrystus nuogastavimus. Buvo anksčiau tam tikrų e, mokslinio sukčiavimo, nesažiningo e, tam tikrų straipsnių atvejais ir, ir dėl to dabar gyventojai labiau ima pasitikėti vakcinomis ir e, skiepijimo atvejų skaičius didėja. E, Tad taip, turim vaistų, kurie veiksmingi ir saugus, tačiau vis dėlto jie nepadeda mums pasiekti iki galo visuomenės veikatos tikslų. Antai, tymai. Buvo tikslas toks - išnaikinti e, tymus e, Europoje ir iki 2010 metų, o dabar 15 metais gyvenam ir dar nepasiekėm to tikslo, dabar tikimės jį pasiekti 20. -aisiais. Problema tymų. Antai Vokietijos, Prancūzijos pasienė pasireiškia timų protrūkis, čia matot nu, iš e, žemėlapio, dėja Vokietijoje buvo mirties atveju nuo timų ir ta grėsmė gali tik plėstis. Matom, kad e, vyko e, timų protrukių, poliomelito protrukio tiek Europos tam tikrose pasienio e, regionuose, kartu um, Sirijoje ir tuberkuliozės atvejų daugė, tokių atvejų protrukių buvo Ukrainoje. Kodėl? Kodėl mes nepasiekėm užsibrieštų tikslų. Ogi dėl vienos tokios svarbiausios priežasties, kad gyventojai abejoja dėl vakcinų. Tiek plačioji visuomenė, tiek profesionalai ne visada pasitiki vakcinos e, galimybėmis, trūksta pasitikėjimo, yra nerimo dėl vakcinų saugumo, Ir kartais tiesiog žmonėms nepatogu, tiesiog jie negali tiesiog prieiti prie e, vakcinų, prie tam tikrų centrų, kur skiepijama. skiepijama. Ypač e, vėlgi e, nepagristos baimės būna dėl vakcinų E, veiksmingumo ir kartu sveikatos priežiūros profesionalai ne visada ryštasi skiepyti dėl vėlgi įvairiausių priežasčių. Kita priežastis, dėl kurio nepasiekiam tikslų, tai yra tam tikrų gyventojų grupių, tam tikrų gyventojų, kurių, kuriuos labai sunku pasiekti. Ir čia nuotraukos rodo e, tam tikras gyventojų grupės ne, neteisėti migrantai, Romų bendruomenės, kartu žmonės, kurie keliasi iš vienos vietos į kitą, jie kenčia dėl socialinės atskirties, skurdo, kitų dalykų. Uh, Tad mes Europos centre parengėm veiksmų planą skirtą kovai su tymais ir raudonukėmis. Būtent tas veiksmų planas skiriamas mano paminėtoms bendruomenėms. Ir čia iš tikrųjų mes dėmesį telkiam į tas priemonės, kurios pasiteisina. Tai, kas pasiteisina tos tarp tokių pagrindinių gyventojų, tai irgi gali būti pagrindas numatant priemonės migrantų grupėms. Nes migrantai, tai iš tikrųjų e, Europa e, vis labiau susiduria su migrantų problema. Ir trečias dalykas yra vakcinų tiesiog turėjimo, tiekimo problema. Buvo sunkumų tiesiog pasi, pasi, pasi, parūpinant vakcinas dėl vakcinas skirtas kokliušui, Ir čia dėl įvairių tam tikrų e, faktorių, antai buvo gamybos procesų e, nutrūkimų ir kartu tam tikrose šalyse padidėjo tam tikrų vakcinų uh, poreikis, paklausa, antai kai kuriuose šalyse įvestos valstybinės programos, pagal kurias skiepiamos tam tikros moteris prevencijos tikslais nuo tam tikrų lygų ir todėl buvo, e, sakykime, vakcinų nuo kokliušo e, sutrik, tiek, tiekimo sutrikimų, e, problemų, kurias matėm per pastaruosius trejus metus. Tad ką mes dabar veikiam tame savo Europos e, centre, mes laikomės daugia šakinio požiūrių ir vėlgi e, čia stengiamės imtis veiksmų, atsakydami į tarybos išvadas, numatydami geresnius komunikavimo būdus su tokiamis abejojančiomis gyventojų grupėmis, kartu e, va, e, skiepimo programas rengiam, koordinuojam kartu veiksmus, e, kalbant apie įvairius tinklus ir kartu e, padedam valstybėms narėms, tiesiog vykstam į šalis, į atskiras valstybės šalis. Tad mes e, stiprinam prevenciją ir kontrolę ES. Ką būtų galima daryti daugiau ES lygių? Kaip sakiau, mes laukiam dabar tarybos išvadų O turim 2011 metų tarybos e, išvadas, jos, e, jos tebe aktualios. Ten iš tikrųjų e, sakoma, kad reikia paremti tokius projektus, kurie, kurie skirti įveikti baimiai ar nerimui, abejonėms dėl vakcinų ir kartu vėlgi prisidėti prie sprendimų nacionalinių ir ES lygių priimamų. Mes turim užtikrinti, kad turėtume patikimų vakcinų stebėsenos duomenų, kad aiškiai suvoktume spragas tam, kad būtų galima pagerinti padėtį. Ta tiek. Labai ačiū už dėmesį. Ačiū dabar. Keičiam dabar e, pranešėjai. Kitas pranešėjas kalbės ponas Bertolini. Dėkoju, pane pirmininkė. Kalbėsime šiandien apie vakcinavimą, kuris yra vienas iš geriausių dalykų, pigiausiais būdais padedantis užkirsti kelią infekcijams lygoms. Šiandien trumpai apibendrinsiu kai kuriuos klausimus, kurie jau buvo paminėti, tą padarė mano kolega, tačiau norėčiau šiek tiek daugiau pakalbėti apie veiksmus ir sritis, kuriuos siūlome pagal susirimus su valstybėmis narėmis, kad būtų galima plėsti tos tas imunizavimo žmonių projektus. Kaip jau sakiau, tai vakcinavimas yra vienas iš geriausių žingsnių, padedančių užkirsti kelią pigiausiais būdais e, infekcinėms lygoms. Tai padėjo prieš keletą dešimtmečių iš žemės išnaikinti tokias lygas, kurios dešimtmečiais pakirzdavo daugybę e, žmonių gyvybių ir tai buvo vėjaraupiai. Taip pat reikėtų pasakyti, tai buvo išnaikinti raupai. Ir yra ir kitų lygų, kuriams buvo užkirtas kelias vakcinų dėka. Tai ir čia turėtume paminėti Keletą dalykų, kodėl reikia e, vakcinuoti žmonės. Kiekvienas asmo turi teisę e, sulaukti vakcinavimo paslaugų. Kaip jau sakiau, kad tai yra nedidelių sąnaudų mm, pareikalaujanti priemonė. Jeigu pažiūrėtumėte skaičius, mes 13,8 milijonais 13,8 e, milijonų mirčių buvo išvengta e, pasitelkus skiepus nuo tymų galiu patvirtinti e, apie vakcinų efektyvumą, pasakydama štai ką, apie sąnaudų ir efektyvumo santykį. HPV, pavyzdžiui, vakcina neseniai buvo pasiūlyta. Scenarius buvo toks. 58 milijonus 12 metų mergaičių vakcinavus 179 šalise būtų galima išveikti 690 tūkstančių mirčių nuo smegenų vėžio ir išsaugoti jų gyvybės. Tai yra iš tikrųjų įspūdingi skaičiai ir labai svarbi informacija visuomenės sveikatą liečianti. E, milijardą e, dolerių visą tai gali kainuoti, tačiau, kaip žinome, e, labai pasiteisinanti tai būtų investicija, nes tuomet aišku, kaip kovoti su tomis lygomis. Kaip kolega minėjo, kyla susirūpinimo dėl to, kaip Europoje vykdyti tą vakcinavimą, kaip apimti visą šią sritį. Galėčiau parodyti atskirų šalių skaidrų, bet tai nežinau, ar būtų tikslinga. Europoje egzistuoja skirtumai. Mes e, kalbame 75 tikslus susijusius su um, vakcinavimų nuo timų 65 procentais vakcinuojama Prancūzijoje, kitur skaičiai kitokie. Ir mes norime pasiekti 95 procentų tikslų, kaip pavyzdžiui, Švedijoje ar kitose šalise. Taigi egzistuoja tam tikras spraga, kurią būtina užpildyti. Ir kad galėtume tą spragą užpildyti, reikėtų tiesiog veikti tam tikrų grupių pasipriešinimą, nes nepaisant akivaizdžių įrodymų, e, kaip sakė mano kolega, e, tas pasipriešinimas iš kur kur egzistuoja. Mes kalbame apie vakcinų efektyvumą. Buvo kalbėta apie studijos, studijoje pateiktus duomenis tarp autizmo, e, neva, sakė, egzistuoja tie pasipriešintojai, sakė, kad tarp autizmo ir uh, e, timų skiepų egzistuoja tam tikras ryšys, neva, ši vakcina gali sukelti autizmą, bet tai nebuvo įrodyta, to, to nėra. Ir dabar siūloma žengti dešimtmečius atgal. Tad turime tiesiog kovoti su tą dezinformaciją pasiteikvaldami faktus ir tikslę informaciją. Ir štai dabar matome, kad Italijoje e, auga e, vakcinavimas prieš gripą. 75 procentai vyresnių žmonių vakcinuojasi ir nuo 2090 metais nuo 65 procentų iki 85 apėmė šis vakcinavimas. O štai pernai, praėjusį sezoną, sumažėjo vakcinavimo skaičius nes buvo paskleisti klaidingi gandai, neva vakcina nuo gripo yra siema su kai kurių žmonių mirtimis, su pagyvenusių žmonių mirtimis. Tai nieko nebuvo įrodyta, bet gandas liko. Tad štai tie klausimai paliečia ir jaunesnius žmonės. Ir, kaip jau sakiau, yra nutikęs tokių dalykų, šis grafikas apima praeitų metų kai kurios įvykius. E, matome, kaip išplito epidemijos dėl to, kad trūko vakcinavimo. Tos, tie skiepai, tos vakcinos turi būti kartojamos, kadangi e, kadangi jų veikimas yra ribotas. Jeigu vakcinavimas yra efektyvus, tai tuomet laikraščiuose apie tai nekalbama, nes žmonės saugus, jie jaučiasi gerai, tai yra problema. E, tai sumenkina e, tiek politikų, tiek visuomenės dėmesį šiam klausimui. O tuo tarpu komunikuoti reikėtų efektyviau ir geriau. Kolega minėjo keletą tymų rūšių ir Ir pasižiūrėkite skaičius, kiek padidėjo dėl vakcino nebuvimo timų susirgymų skaičius. Ir kai tuomet atsitinka kas nors tokio netikėto, kai, kai, kai iškyla problemų, tai tuomet apie tai rašo visi laikrašiai, kalba visos žiniasklaidos priemonės. Bet kol viskas gerai, visi tyli. Jau buvo pasakyta, kad tymų išnaikinimo tikslas 2020-aisiais buvo uh, pastebėtas. Tai buvo sudarytas vėliau uh, vakcinavimo veiksmų planas. Ir šią skaidrėje matote, kad raudonas spalva yra pažymėta tymų uh, epidemijos, net endemiškai plintančios lygos zona, matote, apima Rusiją, Turkiją ir panašiai. Tai yra tas klausimas, kuris tebėra labai svarbus daugeliu šalių. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tam tikrą vakcinų sąrašą, čia jį matote, prevencijos tikslais, ne visos vakcinos yra įvestos visose šalyse, matote čia, kurios šalis, pavyzdžiui, pneumokoko e, vakciną įsivedusios, kurios roto virusio vakciną ir HPV vakciną. Taigi paveikslas labai nevienalytis, tai yra kitas klausimas, vėlgi, nes kai kurių lygų apriptis ir dėmesys toms lygoms vis atskirose šalyse yra nevienoda, tai irgi kyla dėl to pavojus, kad tos lygos gali paplisti ten, kur jų dėmesio nebuvo skirta. Na, Be abejo, mes raginame, e, apibendrintai pasakysiu, laukdamas laiką, raginame skirti didesnį dėmesį tiems klausimams, 2014 buvo priimtas Europos vakcinavimo veiksmų planas ir reikėtų, kad valstybės narės turėtų viziją, kad mm, visos šalis sudarytų e, prieigą piliečiams prie nebrangių vakcinų ir kad sudarytų sąlygas žmonėms vakcinuotis. E, nenorėčiau jūsų dar užmėtyti papildomą ir nuobodžią informaciją. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad kad nemokamos vakcinos padėjo išvady, išnaikinti e, raudonukę ir, ir, ir timus kai kur. Ir vakcinavimas yra prioritetas. Pirmas tikslas yra e, suteikti reikiamas imunizavimo paslaugas ir antra, turėti reikiamas ir tinkamas vakcinas to tikslui siekti. Ir galiausiai veiksmų planą patvirtino visos valstybės narės ir visi Europos regionai. Tačiau, kaip žinia, tie įsipareigojimai nėra saistantis, tai yra politinio pobūdžio įsipareigojimai, tačiau nesaistantis. Bet jie yra susijęs su labai svarbiomis rytimis, tai yra dalykai padedantis išvengti lygų, tad vakcinavimas turėtų e, būti e, numatytas ir prieinamas visiems. Šalis kartais įsipareigojimų nesilaiko. Aš jau sakiau, kad yra tam tikrų imunizavimo spragų. Kiekviena šalis žino, ką yra nuveikusi ir ką turi daryti. Ir kartais žmonės atsisako vakcinų, mes turime tokiems žmonėms suteikti reikiamą informaciją ir turime čia sulaukti žiniasklaidos paramos. Aš manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Mums reikalinga žiniasklaidos parama, norime įtraukti žiniasklaidą į diskusiją. Vakcinavimas nėra kažkas naujo. Žmonės turi suprasti, kad svarbu pateikti tinkamą informaciją, kad žmonės nesigriebtų pirmos pasitaikiusios blogos ir kad netikėtų ją. Taip pat svarbu vakcinavimą įtraukti į e, sveikatos apsaugos mechanizmų rutiną. E, mažumų grupėms, migrantams taip pat būtina sudaryti sąlygas būti skiepijamiems, nes tai padės virusų plitimą sustabdyti. Ir taip pat, kaip sakiau, ypatingas e, informacijos teikimas, tikslios informacijos teikimas turi ypatingą svarbą visam tam. Dėkoju. Ačiū Jums. O dabar norėčiau perduoti žodį mis, e, ponui E, poniai Adams e, iš už sveikatą atsakingo e, departamento. Su pirma, norėčiau padėkoti už šį kvietimą ir norėčiau Norėčiau patikslinti, kad mūsų komisijos narys Andriukaitis pabrėžė, jog vakcinavimas yra vienas iš jo prioritetų. Uh, Mes jau sakėme savo kolegoms, kad tikrai turime puikių vakcinavimo priemonių, kurios nėra brangios. Pateikti skaičiai rodo, kad mes turime tikrai didžiulį potencialą išnaudoti tinkamas vakcinavimo programas. Tačiau šiandien, kaip jau buvo sakyta, susidurime su ne vienu iššūkiu. Vienas iš tų iššūkių susijęs su tuo, kad mums, mes turime įgyvendinti vakcinavimo programas ir užtikrinti e, jų įgyvendinimo stebėseną. Taip pat e, turi būti gernama komunikacija ir turime aiškinti, kodėl vakcinavimas yra e, svarbus. Priminsiu, kad e, šis klausimas patenka į Europos valstybių narių kompetencijos rytį, tačiau mūsų pareiga yra e, padėti, paremti valstybės nares, galime tam organizuoti įvairius renginius, informuoti jas, renkti studijas ir panašiai. Žinoma, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro vaidinamas vaidmuo yra nepaprastai svarbus, svarbus nes būtent jis pateikia gairias ir patarimų valstybėms narėms. Kalbant apie e, e, sveikatos e, apsaugos sritį, e, sveikatos apsaugos komitete, e, disku, buvo diskutuojama ir apie poliomielito atvejį, ir apie vakcinavimą tarp valstybinių lygmenių. Ne vieną kartą buvo pabrėžta, jog valstybės narės turi koordinuoti savo veiksmus. Taip pat balandžio mėnesį pabrėžėme, kalbėdamėsi su valstybėmis narėmis, kad kai kur trūksta e, e, reikiamų skiepų, pavyzdžiui, nuo kokliušo. Tad e, mes e, šį e, klausimą įtraukėme į tarybos išvadas, taip pat įtraukėme ir gripo klausimą, ir vakcinavimą nuo jo, tačiau šiuo metu valstybės narės nepasiekia nustatytų tikslų. Tad kitas žingsnis būtų pagalvoti, kaip pagerinti situaciją. Šį balandžio mėnesį taip pat organizavome visų suinteresuotų e, subjektų bendrą renginį, e, konferenciją, kurioje mes diskutavom apie tai, kaip pagerinti vakcinavimo lygį. Na ir vien, vienas iš pagrindinių šio seminaro rezultatų buvo tai, kad nusprendėme, jog E, valstybės narės turi įsipareigoti e, gerinti vakcinavimo e, lygį, vakcinavimo skaičius, kad reikia prisimti atsakomybę už tai. Ir taip pat reikia numatyti tam, tam skirtą politiką, numatyti stebėsenos sistemą, vakcinavimo programas ir neužmiršti e, peržiūros, kad e, panaikintume nustatytas spragas. Dar vienas e, svarbus aspektas tai komunikacija. Turime gerinti komunikaciją tarp visų suinteresuotų subjektų ir taip pat e, sveika, sveikatą atsakingos menų tarpę, nes jie ypač svarbus kalbant apie vakcinavimą. Iš tiesų iššūkių nemažai, tad labai džiaugiamės, kad e, taryba e, gruodžio mėnesį priėmė savo e, išvadas, kuriuose buvo kalbama apie vakcinavimą, nes tai visuomet paskatina valstybės taip pat daugiau dėmesio skirti šiam klausimui, ypač vakcinavimo programai. Tad Taryba paragino valstybės narės bendradarbiauti, dalintis gerąją praktiką, e, parengti vakcinavimo programas ir gerinti e, šių programų gyvendinimo stebėseną. Tai buvo pabrėžta e, ir kitose dokumentuose. Tad šiuo metu, remdamiesi tarybos parengtų dokumentų, mes taip pat galvojame, kaip e, galėtume labiau padėti valstybėms narėms, kad šios atitiktų uh, E, pasaulinės sveikatos organizacijos nustatytus tikslus, kalbant apie vakcinavimą. Ir taip pat e, skatiname valstybės narės pasidalinti gerąją patirtimi, turimą informaciją ir duomenimis ir taip pat daugiau dėmesio skirti stebėsenos programos. Dėkoju uždėmesi ir esu pasiruošusi atsakyti į klausimus. Ačiū už šį pristatymą. Na, o dabar kreipiuosi parlamento narius, galbūt jie norėtų pasisakyti. Žodis e, poniai Kadenbek. Labai ačiū. Taip, čia gal netiek klausimas būtų, e, tiek pastaba. Norėčiau labai padėkoti, nes pastaruosius metus e, e, vakcinavimo, skiepijimo e, E, srityje, tai kartu su Europos lygų stebėsenos centru, su pasaulio sveikatos organizacija ir komisija turėjom nemažai bendrų tam tikrų priemonių. Tad buvo tikrai e, atliekamas intensyvus darbas ir pasiekta sėkmė. Na ir e, čia buvo paminėta nemažai dalykų ir teigiamų e, dalykų, bet kita vertus ir e, tokių neigiamų dalykų, sakykime, abejojimas dėl e, vakcinų veiksmingumo paminėtas. Deja, dabar vėlgi panašus dalykai reiškėsi. Klausimas tada būtų toks, koks vaidmuo tektų mums, politikams, kad mes galėtume kažkaip paremti jūsų E, jūsų e, darbus, jūsų veiksmus, nes juk mūsų tiksl, visų tikslas yra vienas, bendras. Būtent, kad vakcinos kaip priemonės, e, jomis mes turėtume parodyti, kad taip, gelbėjom e, žmonių sveikatą, gyvybę, bet kita vertus, kaip mes galėtume užtikrinti, kad mes turėtume pakankamai vakcinų iškilus tam tikriems atvejams. Ir be to, ką, kaip galėtume tiesiog kalbėti apie, sakykime, skiepijimo pasiekmes. Tad aš norėčiau, kad tikrai mes gautume daugiau medžiagos e, e, šiaip jau ir daugiau apskritai informacijos ir statistikos, statistinių duomenų apie skiepimų skaičių. Ponas Eichhaut, ačiū ponė pirmininkė ir ačiū už, už šitą visą komercinį uh, E, renginį, per kurį propaguojamas vakcinavimas. Tai kažkas čia e, rėmė šitą renginį. Taip, iš, aš suprantu e, vakcinavimo naudą, bet kita vertus yra nemažai abejonių tarp gyventojų, antai abejonių, nenoro. Ir tada klausimas, kaip, kaip būtų galima į tai atsakyti. Kartai susidaro įspūdis, kad į tą nerimą bejonės rimtai nežiūrima. Tad klausimas, kaip reikėtų, ką reikėtų daryti. Antai, tad e, vėlgi, ką galėtume padaryti, kad būtų kartu kūrimos ir alternatyvos. Ne tai, kad čia atmestume, sakykime, visuomenės nuomonę ar tai, kas kelbiama uh, internete, bet ką galėtume daryti, kad būtų tam tikrų alternatyvų skiepijimui. Tad kodėl apie tai nekalbama? Kitas klausimas, kuris šiaip jau šiek tiek mane erzina. Ne vienas e, iš prelegentų nekalbėjo apie padėtį Graikijoje, bet matom, kad Graikijoje užkrečiamųjų lygų skaičius, protrukis e, šiaip stiprėja. Tad e, į tą irgi turėtų kreipti mūsų centras ir pasaulio sveikatos organizacija. Ir tada, ką mes galėtume nuveikti, kad padėtis e, Graikijoje ne, neblogėtų. Taip, aš girdėjau tik tai argumentus, kad yra vakcinų, mes turėtume jas e, skatinti, užtikrinti jų kiekį, bet kita vertus, vėlgi turėtume užtikrinti, kad uh, E, kad Graikijoje ta blogėjanti padėtis turėtų būti kažkaip sprendžiama, ne vien tik tai užtikrinant ten tam tikrą vakcinų skaičių. Ponas Dememaker, turiu du trumpučius klausimus. Taip, buvo paminėta e, tam tikrų atvejų, kada trūko, tiesiog e, nutrūko tam tikrų vakcinų gamybos e, procesai, ar dėl ekonominių, ar dėl tam tikrų kitų priežasčių. Tai vienas klausimas. Kitas klausimas. Jūs paminėjot tam tikrų užkrečiamų lygų protrukius tarp, tai yra mūsų išorės pasienyje. Paminėjot Ukrainos e, pavyzdį. Ir tai e, iš tikrųjų neramina e, padėtis Ukrainoje, nes ten poliomelitas reiškiasi, tuberkuliozė. Ir kartu Ukrainos sveikatos apsauga šiaip jau ant katastrofos ribos. Ir kita vertus, e, tai, kas darosi Ukrainoje, būtent padėtis užkrečiamųjų lygų, kartu pavojinga ir mums, nes juk Ukraina nuo mūsų skiria vos 3 valandos skrydžio. Ponas Gruotė. Labai ačiū. Taip, aišku, kodėl e, surinktas šis e, renginys, nes yra tam tikrų spragų mūsų komunikacijos sistemose. Yra valstybių narių, sakykime, kur gyventojai tiesiog pavargę nuo vakcinų, pasirodo naujų, esą mokslinių teorijų, pagal kurias vakcinavimas yra pavojingas dalykas. Antai, 2013 m. direktyvoje, kur kalbama apie be visą kitą uh, tarp, tai yra, tarp valst, tai yra lygų plitimą iš valstybės į kitą valstybę, yra direktyva skirta tokiems atvejams, kovai su tokiomis užkrečiamosiomis lygomis. Na, o komisija ir EMA, ką iš tikrųjų nuveikė, kaip koordinavo veiksmus, kad būtų galima pagerinti padėtį tokių tarp valstybinių lygų. Dabar dėl vakcinų ir vakcinavimo. Taip, čia sakoma, tai yra valstybių narių kompetencija. Tačiau ar Europos lygų stebėjimo centras ir pasaulio sveikatos organizacija mano, kad vis dėlto reikėtų kažką daryti ir mums Europos lygių šiuo, e, šiuo, tai yra šiuo srity ir kokių žingsnių konkrečių reikėtų žengti, imtis. Antai kalbama, kad norima vėlgi sumažinti antibiotikų naudojimą. Bet kita vertus, kalbant apie vakcinavimą, tai tada reikėtų va, skiepyti geriau ir veiksmingiau. Tad ką jūs galėtumėt atsakyti štai į šį klausimą? Labai ačiū, ponas Petičinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu tris klausimus, pasistengsiu juos išdėstyti trumpai. Dabar mes susirinkom ne tam, kad čia taip betodariškai palaimintume vakcinas. Taip, žinom, kad nemažai e, vakcinų iš, iš tikrųjų istoriškai pasiteisino, išgelbėjo nemažai e, žmonių, prisidėjo prie tam tikrų lygų e, išnaikinimo, plaučių, sakykime, uždegimo. Bet, e, sakykime, kodėl vienose valstybėse vienos vakcinos rekomenduojamos, o kitose ne. Juk mes turim statistinių duomenų apie būtent paskiepintų asmenų e, skaičius šalyse, bet galbūt būtų galima tais skaičiais e, vadovaujantis, būtų galima palyginti padėti tuose valstybėse, kuriuose skiepimas privalomas ir, ir kitose, ir tuose, kuriuose ne. Antai, Italijoje mes turim keturis, keturis e, privalomus vakcinavimus orientuotus į kūdikius ir vaikus. Ir dažnai, kita vertus, skiriant tam tikras vakcinas, e, dar prie jų pridedamos dar, sakykime, po dvi papildomos skirtos kitų lygų prevencijai. Bet ne visada būtent tos vakcinos skiriamos, gal tai ir neblogai, nes kartais kyla nepageidaujamų reiškinių. Kita vertus, vėlgi tai suponuoja papildomus ir kaštus. Antai Italijoje yra 125 milijonai eurų per metus. Bet e, ar yra tam tikrų taisyklių tam tikrose valstybėse, narėse ar Europoje, kuriomis būtų galima apriboti nereikalingų e, vakcinų skirimą? Šiaip jau nėra sveikatos e, institucijų, kur, kurios reikalautų, kad visi turėtų šiaip jau leistis būti paskiepijami nuo tam tikrų lygų. Na, o ką tada daroma, kaip, kaip būtų galima elgti su e, tais duomenimis iš įmonių, kurios pačios gamina vakcinas? Pirmininkas. Tad dabar vėl žodį suteiksiu prelegentams. Labai ačiū už jūsų susidomėjimą, ačiū už klausimus, aš pasistengiau atsakyti, pasistengsiu atsakyti. Klausimas, kaip Europos parlamentas galėtų mums padėti? Aiškiai galėtų padėti. Jeigu jūs sakytum, kalbėtumėt, kad vakcinos tikrai turi e, didelę vertę, kartu e, stebint e, vakcinas ir vakcinavimą parlamentas irgi galėtų konkrečiai padėti. Ir kartu parlamentas galėtų prisidėti, e, kalbant apie tam tikras specifines iniciatyvas skirtas specifinėms gyventojų grupėms. Dabar atsakysiu į antro, antro kalbėtojo klausimus. Labai svarbus šiame kontekste atvirumas ir skaidrumas. Aišku, aš galėčiau ilgai, ilgai pasakoti, e, ką daro mūsų centras Graikijoje, kitur, bet manęs buvo paprašyta pakalbėti apie vakcinas. Bet tik tai galiu trumpai pasakyti, kad mes iš tikrųjų mielai padedam Graikijai ir kitoms šalims šioms iškilus problemų. Na ir vėlgi, paminėjau skaidrumą, atvirumą, e, kuris būtų grindžiamas tikrai gero, sąžiningo e, mokslo, mokslinių tyrimų pagrindu. Mes turėtume tikrai skleisti sąžiningo, gero mokslinio tyrimo rezultatus, neblogą, blogo. Antai E, buvo naudojama e, aliuminio tam tikrų junginių vakcinuose nuo jų pradžios, tiesiog pačios pradžios ir ne vienas mokslinis tyrimas nesako, nerodo, kad e, aliuminis veiktų. Bet labai svarbu yra skaidriai apie tai kalbėti, aiškinti žmonėms, kad iš tikrųjų tas elementas nėra pavojingas. Toliau, dėl kokliušo vakcinų. Tai kaip aš suprantu, buvo gamybos šios vakcinos problemų. Tai yra grinai praktinio pobūdžio problemų. Be to buvo klausimas, kaip galim padaryti pažangą, e, turiu galvoje gyventojus, e, kuriems neprieinamas skiepijamas. Maničiau, kad kai turim tam tikros patirties, apie tai, kas pasiteisino, e, turim gerų pavyzdžių. Antai Bulgarijoje jie tiesiog ėmėsi tokių pionieriškų e, projektų orientuotų į Romų bendruomenės. Ir galbūt e, tuo pavyzdžiu ar tais pavyzdžiais galėtų pasiekti ir kitos šalys. Dabar ar galima palyginti paskiepintų asmenų skaičius šalyse. Taip, mes tą galim padaryti, mes turim matematinių modelių, gana e, sofistikuotų modelių, pagal kuriuos galima apskaičiuoti, e, koks yra ryšys tarp paskėpytų asmenų skaičiaus ir, ir kelio užkirtimo tam tikros lygos proveržiui. Antai buvo paminėtas gripas, tymai e, ir. Vėlgi čia tam tikri skaičiai buvo paminėti, jie ne šiaip iš lubų nurašyti, tie skaičiai iš tikrųjų mokslininkų e, tyrimų rezultatas. Na ir kaip dabar pas, kaip pasiekti tų, tokius lygius sumažinimo lygių protrukio, tai čia jau kita diskusija. Bet to dar buvo klausimas dėl šalutinių poveikių kurį turi e, kai kurios vakcinos ir tų poveikių sąrašas labai ilgas, tai irgi aišku diskusijų dalis. Bet įdomu tai, kad tam tikras neigiamas poveikis siejamas su viena vakcina. Antai, sakykime, jeigu žmogus yra alergiškas kiaušiniams, jam neturėtų būti skiriama tokia ir tokia vakcina, Bet e, vėlgi tą tokį požiūrį paneigia konkretus moksliniai tyrimai, kurie sako, kad daug žmonių, kurie yra alergiški kiaušiniams, anaip tol nėra, anaip tol negali, anaip tol e, negali pakelti tam tikros vakcinos. Kitas kolega dabar atsakys. Dėkoju už jūsų įdomius klausimus. Aš taip pat norėčiau pradėti nuo ponios Kalembach paminėtojo ką galima nuveikti Europos parlamente. Na, Europos parlamentas, mano supratimu, e, skatina tam tikras politikas, stebi jų gyvendinimą, dialogą veda su valstybėmis narėmis. Ir aš manau, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad visi žmonės turėtų prieigą prie vakcinų, kad jų būtų. Būtina, kad geri rezultatai būtų matomai pateikiami ir kad situacija būtų nuolat stebima kad būtų galima užkirsti kelią problemams, kurios galėtų iškilti, e, jeigu vakcinavimas staiga sumažėtų arba jo neliktų tam tikrų dalykų. Na, mes iš tikrųjų, mes tik pateikėm po pasisakymą, mes nieko čia parduoti nesiruošėm ir neveikiam kaip pardavimo agentai, mes tengiamės pateikti mokslinį požiūrį. Norėčiau dar kartą pabrėžti tai, ką sakė kolega savo visus pareiškimus, mes grindžiame mokslo tyrimais, įrodymais, yra visai lė gundų, gandų ir visokių išmislų, į kuriuos reikia atsižvelgti, juos reikia analizuoti, tačiau kai pasirodo, kad tie gandai jokių, jokio pagrindo ir jokių įrodymų neturi, tai tuomet jiems reikia ryštingai užkilsti kelią. Nekarta studijų e, stebėjimo metu buvo įrodyta, kad, pavyzdžiui, vieni ar kit, viena ar kita vakcina nes neturi jokio šalutinio poveikio arba tam tikro neva jai prikišamo šalutinio poveikio. Ir aš manau, kad tuos dalykus reikia vertinti ir ištingai juos reaguoti. Mes esame mokslininkai, mes nesam susiję su jokia farmacijos kompanija, jokių būdų, su kompanija jokia mes neturim ten interesų. Tiesiog įrodymus reikia grįsti moksliškai jeigu įrodymų nėra, reikia tiesiog nustoti apie tai kalbėti, kalb, nustoti kalbėti apie tos gandus. Tad aš sakyčiau štai ką, jeigu kreipiamės į mokslo, pasiteikia mokslininkus, įrodome teoriškai, moksliškai, kad neišeina pagrysti vienos ar kitos teorijos, tai tuomet reikėtų taip ir pasakyti, kad įrodymų tam nėra, nes priešingų atveju, jeigu pradėsim užvarčios iš pradžios, niekada iš to užburto rato neištrūksim. Uh, Dabar susirūpinimas dėl Ukrainos ir Balkanų valstybių. Manau, kad problema tikrai svarbi. Turime stebėti ten situaciją ir suprantama, geriausia apsauga būtų užtikrinti, kad vakcinavimas vykstų, ypač prevencijos tikslais, e, nes tuo būdu galėsime apsaugoti ir ES žmonės ir kitą vertus suteiksime pagalbą Ukrainos žmonėms kuriems patiems kila didžiulė grėsmė dėl Graikijos. Tas, tas dviguba pasirinkimo programa bendradarbiauti su Graikija buvo tvirtinta prieš penkis metus. Dirbom su Graikija, bandydami pertvarkyti sveikatos sistemą ir norėjome sudaryti visą sąlygą žmonėms, ypač skurčiai gyvenantiems, kad jie galėtų būti paskiepyti. Galėčiau pasakyti štai ką. Kiek žinau, pažangos buvo pasiekta, reikšmingos. Bendra situacija, aišku, veikia ir šio sektoriaus pažanga. Negaliu pasakyti, kad ar tie rezultatai buvo tikrai labai labai daug žadantis, tačiau pažanga yra. Kai dėl tam tikrų lygų plitimo, užsikrėtimo jomis, galėčiau pasakyti štai ką, mes žinome, kiek vakcinos leidžia apsaugoti žmonių sveikatos. Neatsitiktinai, kaip sakė kolega, 75 procentus vakcinavimo esame iškėlę e, vakcinai nuo gripo. 75 žmonės yra, 75 procentai žmonių yra e, vakcinuojami šią vakciną, rezultatai geri ir tai nėra atsitiktinis dalykas. kai naudojamos, pavyzdžiui, vakcinos nuo keleto lygų vienu metu. Nežinau, ar galima kalbėti čia apie kažkokius pašalinius poveikius. Greičiau reikėtų kelti sąnaudų klausimą, nes e, sąnaudos išauktų. Pavyzdžiui, jeigu nuspręsime nuryti vakciną nuo B tipo gripo. Ir visais atvejais turime pasverti visus už ir prieš prieš įvertami situaciją. Tiek būtų. Ačiū. Ačiū. Nežinau, ar komisija norėtų dar ką pridurti. Labai trumpai. Aš visiškai pritariu kolegų nuomonį apie Europos parlamento e, vaidmenį, nes mes jau sakėme, kad čia e, vakcinavimas yra valstybių narių kompetencijos dalis Tad e, Europos parlamentarai turi atlikti savo atitinkamą vaidmenį savo valstybėse. Mes gavome daug e, e, rašytinių klausimų dėl vakcinavimo ir dažniausiai buvo klausima dėl bendrų vakcinavimo programų, ar negalima būtų jų geriau koordinuoti, tačiau nepamirškime, kad tai nepatenka į mūsų kompetencijos ribas. Tai yra valstybių narių kompetencija, tad pabrėžiu, kad būtent e, europarlamentarai turi vaidinti svarbu vaidmenį. Kalbant apie piliečius ir jų e, kritišką požiūrį, e, iš tiesų labai sunku pakeisti tą požiūrį. Tačiau pabrėžiu, kad mes turime remtis rimtais faktiniais duomenimis ir būtent jais pagrysti ir savo politiką. Taip pat turime, taip pat dirbame su e, sveikatos su, saugumo komitetu ir visai neseniai e, rengėme konsultavimuose procedūrą ir e, dirbome su keturiomis valstybėmis, e, kad padėtume joms e, parengti prieglopšio politikos e, priemonės. Taigi sakyčiau, jog mes turime e, E, bandyti bendradarbiauti ir su, kitom, e, su, su už kitas rytis atsakingais komitetais, pavyzdžiui, už saugumą atsakingų komitetų ir bendrai naudoti e, turimas lėšas. Kalbant apie farmacijos atstovų vaidmenį, sveikatos e, generalinėme direktorate dirbantis asmenys e, taip pat e, bendradarbiauja su mumis ir pram, už pramonę atsakingi asmenys taip pat padeda spręsti problemas ir išsiaiškinti, iš kurgi ta vakcinavimo trūkumo problema kyla. Ačiū. Na, dabar manau, kad galime baigti diskusijas šią temą ir baigti mūsų susitikimą. E, tačiau dar norėčiau grįžti prie 17 punkto, nes užmiršau pasakyti, jog reko, koordinatorių rekomendacijos buvo pateiktos elektroniniu būdu. Jeigu nebus sulaukta jokių pakeitimų, e, bus laikoma, kad jos bus e, priimtos. Na, kitas mūsų susitikimas vyks birželio 22 dieną, tai bus bendras Devė ir Envi komitetų vieš, posėdis e, su viešuoju klausimu dėl strateginių vystimo tikslų, o paskui kitas posėdis birželio 25 dieną Briuselyje ryte. E, ačiū už jūsų aktyvų dalyvavimą šiandien ir vakar. Ačiū.